Dear colleagues, we can uh, start. Mėly kolegos, pradėsime nuo balsavimo. Pirmasis balsavimas pagal 13 darbo tvarkės punktą prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gozdikus. Balsuojame. Balsavimą baigėme. Ne, trumpa pertraukėlė. Dabar jau visi pabalsavo, prašome, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. 14 mūsų darbo tvarkės punktas. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį leidimas patikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus. Mes irgi balsuosime elektroniniu balsu, e, būdu, prašome balsuoti. Tikiuosi visi mm, balsavo, balsavimą baigėme. Patvirtinta. Ir periname prie kito mūsų darbo atvarkės punkto, nes balsavimas jau baigėsi. 2014 metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo turime nuomonę, o mūsų pranešėjas, pranešėja kolega Dornano. Tačiau pirmiausia, norėčiau paprašyti kolegų ir asistentų Labai paprašyčiau kalbėtis už salės ribų, nes mes turime tęsti savo darbą. Taigi žodį suteiksime kolegijai Dornano, kuri yra nuomonės referentė. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama pristatyti šitą nuomonės pranešimą, nes e, man tai yra svarbiai tema. Sakyčiau, kad tai yra Europos kūrimo pamatai. Tokiu būdu mes uh, suteikėme nacionalinio lyg, virš nacionalinio lygio priimo sprendimo prasme. Tai yra pragmatinis požiūris. Tai nėra tik tai komisijos formalus patvirtinimas, nes Europos komisijos e, sprendimas tokiu būdu yra e, pagerinamas. Tokiu būdu ir primama ir nuomonė. Šitie principai mūsų komitetui turėtų būti svarbus ir antra vertus tai yra ir ES politikų įgyvendinimo aspektas nacionaliniu lygiu. Todėl mano manimu yra svarbu pabrėžti, kad Envi komiteto e, šių klausimų nagrinėjimas atsižvelgiant į subsidiarumą ir proporcingumą, yra reikalingas ir svarbu derinti tris lygius - vietos, nacionalinį ir Europos, europinį lygį. Todėl mūsų kompetencija derina tiek tarp valstybinius, tiek globalinius e, tikslus. Ir čia mes kaip tik ir mm, matome, koks yra mūsų komiteto e, darbo reikšmingumas. Nesvarbu, kokie būtų tikslai, ar bioįvairovė, ar e, vandenynų apsauga, mes puikiai žinome, kad reikia imtis konkrečių veiksmų. Tokiu būdu Europos lygių e, primamų sprendimų įgyvendinimas garantuoja pol, veiksmingas politikas, kai sprendimai yra ne tik nacionaliniais. Todėl noriu pabrėžti, koks svarbus yra mūsų komiteto darbas, kaip svarbu atsigre, atsižvelgti į techninius ir kitokius aspektus. Ir čia noriu priminti, kad komitetas pateikė penkis pasiūlymus 14 metais ir du pasiūlymai patenka į mūsų komiteto kompetenciją. Todėl buvo nemažas iššūkis subsidiarumo ir proporcingumo prasme, nes mes komitete šios klausimus nagrinėjom daugiau nei kuris kitas komitetas. Subsidiarumas ir proporcingumas suteikia daugiau dinamikos ES sprendimų įgyvendinimui ir užtikrina jų veiksmingumą. Todėl reikia garantuoti tų principų įgyvendinimą. svarbiausi klausimai turi būti nagrinėjami realistiškai, atsižvelgiant į ilgalaikius tikslus. Štai yra koks reikalavimas. Ir įvairios temos, žiedinė ekonomika, atliekos ar kiti, turi prisidėti prie mūsų užsibrieštų tikslų pasiekimo. Turime pasirinkti priemonės, gerinti koordinavimą, e, tai būtų gera pagalba. Ir pastebėjau, kad dauguma motivuotų nuomonių dėl atliekų pastebėjo, kad tų tikslų siekiama nepakankamai ir reikia net papildomų tikslų, kuriuos turėtų nustatyti valstybės narės atsižvelgdamus į savo ekonominę padėtį. Matome, kaip trūksta pragmatiškumo. O tai taip pat turėtų atsispindėti ir es teisės aktuose. Tai yra aiškus tikslai ir jų įgyvendinimas. Dėl šio paskutinio punkto galiu pasakyti, kad e, kai kurie iš kolegų pasisakė už emisijų reglamentavimą, vis sugrįžtantis argumentas. Tikiuosi, kad e, tai bus reglamentuota. Atsižvelgdami į subsidiarumo ir proporcingumo principus mes galėtume veiksm, veiksmingiau įgyvendinti tuos sprendimus, kurie kol kas yra vilginami. Antra vertus, norėčiau pabrėžti kitą mintį. Suvereniteto perdavimas iš tiesų yra e, pasitikėjimo institucijomis išraiška. Mano supratimu, svarbu kontroliuoti ES agentūras. Tai yra ES lygių priimamų sprendimų skaidrumas. Gal kai kas nusistebės, bet sakyčiau, kad tą klausimą privalu iškelti. Suvereniteto perkelimas ir supratimas, kad sprendimus privalo priimti aukštesnis lygis, reiškia, kad privalu užtikrinti ir vykdomų politikų skaidrumą. ES agentūros turi laikytis subsidiarumo principo ir tai daryti veiksmingai. Kai ES audito rūmai 12 metų 12 ataskaitoje pastebėjo, kad interesų konfliktai nėra pakankamai išspręsti e, EFSOS viduje, tai reiškia, kad jos valdymas nėra pats geriausias ir kad yra abejonių. Todėl mes manome, kad kompetencijų perkelimas gali būti nepateisinamas e, maisto saugos klausimų srityje. Todėl atsiranda ir naujų subsidiarumo principo įgyvendinimo koncepcijų. Apie tai turime kalbėti ir mes komitete, tai yra mūsų kompetencija. Pabaigai galiu pasakyti, kad ES principų įgyvendinimas reiškia, kad nacionaliniai parlamentai irgi turi turėti savo e, atsakomybę bei kompetencijas įgyvenant šiuos du principus. Čia grįžtų prie savo ankstesnės minties. Subsidiarumas ir proporcingumas yra dinamiškos taisyklės bei tikslai. Todėl šioje vertikalėje nereiškia, kad es aktai taikomi nacionaliniu lygiu, bet reiškia, kad nacionaliniu lygiu patys teisėkuros e, subjektai prisideda prie proceso, įneša savo indėlį žaliosios kortelės mintis, apie kurią kalbėjo kai kurie parlamentarai, yra įdomi. Nes subsidiarumui sutikime tokio aktyvaus dalyvavimo e, aspektą. Ta pati galima pasakyti ir apie proporcingumą tvirtinant teisės aktus. Nes kai yra valstybių narių pasiūlymai, galime galvoti, kad e, komisijos sprendimai tokiais atvejais bus tinkamesni. Tokie yra mano pasiūlymai. Aš e, norėjau, kad e, ne tik komentuoti Europos komisijos pasiūlymą, bet ir pasiūlyti konstruktyvios kritikos. Tokiu būdu mes veiksime ir tapsime artimesni piliečiams atsižvelgdami į jų interesus. Lauksiu kolegų nuomonės, komentarų ir išsakytų nuomonių. Dėkoju. Ir dabar pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Pone Gardynį. Ačiū pirmininkė paskaitysiu Patričelio parengtą pranešimą. Pirmiausia, EPP vardu e, sveikiname kolegę Dornano už e, parengtą pranešimą subsidarumo ir proporcingumo temomis. Tai yra pagrindiniai ES veikimo principai ir sprendimo prieimimo principai. Kaip nustatyta penktame straipsnė dėl ES veikimo, sutarties dėl ES veikimo, subsidiarumas patenka ne tik į išimtinės ES kompetencijas, bet yra iš dviejopos prigimties. Viena vertus, galime apsaugoti valstybių narių sprendimus ir veiksmingai leisti joms e, tuos sprendimus įgyvendinti vietos regioniniu ar e, aukštesniu lygiu. Antra vertus, tas pats principas reiškia, kad ES priima pati sprendimus tokiu atveju, jeigu valstybės narės nėra pakankamai kompetitingos e, patvirtinti sprendimus. Tai yra tarsi pridėtinė vertė. Lisabonos sutartis dar labiau e, sutvirtino subsidiarumo principą, nustatė kontrolės mechanizmus ir e, patikrinimo būdus, kaip laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo. Tokiu būdu tos motivuotos nuomonės yra priemonė nacionaliniams parlamentams per e, atitinkamus vertinimus nustatyti ar bendrijos lygių patvirtinti e, veiksmai atitinka veiksmingumo e, ir pridėtinės vertės aspektus. Ta prasme, Kalbant apie 2014 metų e, subsidiarumo ir proporcingumo ataskaitą, e, yra pastebėta, kad gerokai sumažėjo motivuotų nuomonių palyginus su ankstesniais metais. Tačiau e, čia yra ir priežasčių, nes bendrai sumažėjo komisijos teisėkuros procesai, jie gerokai sulėtėjo. Todėl Tai neturėtų būti aiškinama kaip e, nacionalinių e, subjektų interesų sumažėjimas. Būtina ir toliau skatinti nacionalinių parlamentų dalyvavimą e, ES veikloje. Reikia gerinti politinį dialogą tarp įvairių suinteresuotų institucijų ir sustiprinti nacionalinių e, parlamentų gebėjimą išreikšti nuomonę dėl bendrijos veiksmų. Tokiu būdu e, svarbu, kad e, politinis dialogas tarp e, komisijos ir nacionalinių parlamentų sustiprėjo. Komisarai lankėsi nacionaliniuose parlamentuose siekdami išdėstyti savo pasiūlymų ir iniciatyvų esmę. Dėl tos priežasties mes kaip politinė frakcija eisime šiuo keliu, nes esame įsitikinę, kaip ir buvo pabrėžta tarp institucinėme susitarime, patvirtintame e, praeitą balandį tarp parlamento tarybos ir e, komisijos, jog įmanoma e, geriau tvirtinti teisės aktus, laikantis sutarties ir Svarbu tik tai, kad e, būtų laikomasi pagrindinių teisės e, aspektų, tai yra demokratiškumo, subsidiarumo ir proporcingumo bei teisės aiškumo. Dėkuoju. Grazie. Adesso in sostituzione la collega Gentile il. Dėkuoju. Kolega Kaputo pavaduoja kolega Žantylė. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti e, kolega Dornano už puikų darbą. Subsidiarumo ir proporcingumo principai yra ES veiksmų pagrindas ir svarbu juos taikyti veiksmingai. Nuo to priklauso mūsų politikų e, veiksmingumas. E, per pastarosius metus nacionaliniai parlamentai vis daugiau yra įtraukiami į teisėkuros procesus, tačiau tai dar nepakankama. Nacionalinių parlamentų dauguma iš pateiktų nuomenų aplinkosaugos rytyje yra pateikta tik tai iš kelių valstybių narių. Svarbu, kad visi nacionaliniai parlamentai suprastų savo galę kontroliuoti e, teisėkuros veiksmus, pateikiant tas motivuotas nuomonės ir atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus. Svarbu, kad nacionaliniai parlamentai teiktų savo e, motivuotas nuomenės ne tik dėl komisijos teisėkuros iniciatyvų, bet ir dėl kitos rūšės dokumentų, kurie, pavyzdžiui, yra parengėmieji dokumentai. Tokiu būdu bus veiksmingiau įtakojami nauji teisės aktai ir jų prieimimas. Būtina ieškoti bendrų modelių, kad nacionaliniai parlamentai galėtų daugiau būti įtraukti į teisėkuros e, procesą, nes motivuotos nuomonės ne visuomet pasiteisindavo pastaruoju metu. Dėkuoju. Now, Ačiū toliau, Denis Makeris. Dėkuoju. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Dornano. Pradžia yra tikrai puikiai. EKR er frakcija ilgus metus nori, kad teisės aktai būtų geresnės kokybės ir pasisako aktyviai už tai. Mūsų pranešėja taip pat gina šią poziciją. Taisyklių reikia tam, kad būtų papildomas stimulas, o ne įnešta daugiau frustracijos. Taisyklės yra tam, kad būtų galima vėl susigražinti piliečių pasitikėjimą. Proporcingumo ir subsidiarumo principai yra svarbiausi aplinkosaugos politikos rytyje. Aplinkosauga yra ES kompetencijos viena svarbiausių sričių. Bioįvairovė, žiedinė ekonomika, klimatas - visa tai yra tos sritis, kurios peržengia valstybių sienas. Ir sprendimai turi būti tokie patys, peržengiantis valstybių sienas. Čia ES privalo netgi parodyti, kad įgeba šios rytyje sukurti pridėtinę vertę. Trys pastabos. Pirmoji, ponė pranešėja, kurią norėčiau sakyti. Jūs sakote, kad savivaldos ir regioninės struktūros yra įsitraukusios į aplinkos saugos politikos formavimą, bet, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Belgijoje, tai siekia dar daugiau. Regioninai, tokie, pavyzdžiui, kaip Flandrijos regionas, turi taip pat ir galimybę e, priimti įstatymus aplinkos saugos srityje. E, tad ne visur realijos šalyse yra vienodos. Antra pastaba. Kai kur kompetencijų pasiskirstimas yra toks, kad regioniniai parlamentai gali būti bendrai atsakingi už demokratinės kontrolės įgyvendinimą, už įgyvendinimą to, kaip, kaip įdėgiami ES teisės aktai. E, federalin Nuosadrandėse struktūrose šiuo atveju e, nėra jokios hierarchijos. Kaip Lisabono sutartis ir numato, šiuo atveju regioninis parlamentas turi tokias pačias teisės kaip nacionalinis parlamentas. Ir visa tai tam, kad būtų tinkamai gyvendamas subsidiarumo principas. Būtent dėl to svarbu, kad Europos komisija stiprintų savo santykius su federalinėmis struktūromis ir atsižvelgtų į kompetencijų pasiskirstimus rytis atskirose valstybėse narėse. Ir galiausiai sakote, kad e, būtų reikalinga žaliosios kortelės procedūra. Tačiau čia at, neužmirškime ir raudonosios kortelės. Jeigu teisės akto projekto siūlymas netitinka subsidiarumo principo, tai tuomet nacionaliniai parlamentai turi turėti galimybę, jeigu pasiekiama reikiama kvota, atmesti tokį siūlymą. Man tas demokratinis deficitas, mano supratimu, turi būti papildytas subsidiarumo papildomų įtvirtinimų. Nebūtina kurti ir nereikia kurti kažkokios super ES valstybės. Pateiksiu pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Ponas Torvalds, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Dornano už pranešimo projektą ir stengsiuosi pasisakyti trumpai. Šiandien jau išgirdom jau daug dalykų ir tai rodo, jog mes labai lengvai pereiname prie kažkokio abstraktų prie kažkokių abstrakčių politinių diskusijų, prie bendrų taisyklių, proporcingumo, subsidiarumo ir panašiai. Ir mes nepaliečiame labai specifinių ir konkrečių klausimų. Mes, manyčiau, turėtume labiau susitelkti prie šiame pranešime prie tų klausimų, kurie rūpi mūsų komitetui, Envi komitetui. Pastaruoju metu daug kartų susidūrėme su atvejais, kai vyko susidūrimai taip Europos komisijos ir valstybių narių. Mūsų komitetas turėtų labiau skirti dėmesį tokiems klausimams. Be abejo, subsidiarumas svarbu, kad nuspręstume, kas už ką yra atsakingas. Komitologija kita įdomi diskusija. Mes bandysime pagerinti pranešimą, apibrėždami tuos labai specifinius klausimus, kurie rūpi mūsų, tai yra NB komitetui. Taip pat bandysime pažvelgti toliau už 2014 ir 2018 metų ribos. Mums svarbu, kad būtų sprendžiami esminiai klausimai, esminės problemos susijęs su proporcingumu ir subsidiarumu. Tiek būtų ačiū. Thank you very much. And now Ms. Miner. Dėkoju. O dabar kolegos Miner nėra, kolega Eikaut, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Pritariu Nilsui, kad turime nepasinerti tik į bendrą diskusiją dėl proporcingumų ir subsidiarumų, nes jeigu žmonės norėtų tai daryti, diskutuoti abstrakčiai, turėtų keliauti į Teisės reikalų komitetą ir ten tos patirties šio pavyzdžio diskusijų jau yra daug sukaupta. Turime daugiau susitelkti prie aplinkosaugos aspektų. Pritariu. Kolegai Mesmaker, politika turėtų būti ES lygmens pridėtinę vertę kurianti jeigu kalbame apie aplinkosaugą pirmiausia. Tačiau lygiai taip pat, jeigu kalbame apie produktų saugumą visuomenės sveikatai. Tai štai čia ES teisės aktai yra svarbiausi, yra esminiai. Iki šiol subsidiarumas ir subsidiarumo procesas buvo naudojamas neigiamiems dalykams. Tam, kad būtų galima atmesti kažkokius siūlymus. Ir čia pritariu pranešėjai, kad reikėtų laikytis pozityvesnio požiūrio, kad mes pajustume, kad Europos komisija uh, veiktų, o kol kas dėja ne visada tai daroma. O regioninės e, valstybės, federalinės valstybės, regioniniai parlamentai taip pat turėtų e, turėti potencialą pozityviems veiksmams. Juk yra raudonos kortelės procedūra, bet yra ir žaliosios kortelės procedūra, kai dėl raudonosios ponas Kameronas jau yra šį beitą nuveikęs šią kryptim. Na tiek to. Pats pasimečiau. Tiek to, nesileisiu tas, tos politinius įsivedžiojimus. Tiesiog dėl raudonosios kortelės procedūrų Brexito procese ponas Kameronas jau yra šitą nuveikęs. O mes turėtume nepamiršti štai ko. Subsidiarumas yra esminis dalykas. Tiesiog turime išsiaiškinti, koks lygis yra teisingiausias vieniems ar kitiems veiksmams įgyvendinti. O kort, kortelėmis tomis naudojamasi tada, kai žmonėms siūlymai nepatinka, bet tai yra kita diskusija. Jeigu sprendimas nepatinka, tuomet galime pasitelkti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Ir taryba ir parlamentas gali atlikti jiems tenkantį vaidmenį. E, o subsidiarumas, juk būtent tas ir yra - parinkti teisingą veiksmų lygmenį. Dėl to turime pasakyti labai aiškiai. Žmonės labai dažnai patenka tam tikrą sumaištį ir sako, žinot, man siūlymas nepatinka, tai aš išsitrauksiu korteles raudoną, geltoną ir pradėsiu aktyviai jomis naudotis. Man atrodo, kad čia mes turime teisiškai labai aiškiai suformuluoti, kas yra subsidiarumo principas. Tai labai svarbu mūsų vidaus rinkai, labai svarbu kartais veikti ES lygmenių, kad ta rinka galėtų uh, sėkmingai veikti, kad produktų saugumas būtų užtikrintas. Ir čia aš galvoju apie nanomedžiagas, apie ryč ir panašiai. Ir visi tie teisės aktai patenka po geresnio reguliavimo bendrų skėčių. E, svarbu, kad įmonė ne, kad, kad įmonės, pramonės įmonės nepiknaudžiautų ir kad mes savo teisės aktais užtikrintume geresnį saugumą savo piliečiams. Be abejo, e, reguliuoti į pramonės rytį reikia. Ne visada jiems tai patinka, tačiau tai yra reikalinga. Tad siūlykim geresnius teisės aktus, atsižvelgdami COP21 pasiektus rezultatus. Visiems to reikia. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. O dabar. Nežinau, ar yra daugiau kolegų norinčių pasakyti, regisi Ne. Komisijos atstovai galbūt? Ne, taip pat ne. Tai tuomet diskusiją baigėme, apibendrinti pakviesime pranešėją ponę Dornano. Pone Dornano, ačiū už jūsų pareikštas pozicijas. Labai trumpai norėčiau atsakyti poniai Gardinį, kai dėl Europos komisijos siūlymų sumažėjimo. Norėčiau priminti štai ką. Pirmojoje nurodomojoje dalyje, sakote, reikėtų pridėti papildomus e, teisinius pagrindus. Galėtumėt pateikti tokius pakeitimus ponui Kaputo. Aktyvus nacionalinių parlamentų dalyvavimas, taip, taip, tai yra svarbus dalykas, esminis dalykas, tai yra papildomos dinamikos e, galimybė. E, suprantama, kuo detalesnės yra nuomonės, tuo geriau bus įmanoma pagerinti teisės aktus. Kolegai, mes mager norėčiau pasakyti štai ką. EKR er be abejo visada teikia konstruktyvę ir pozityvę kritiką. Tad ačiū už jūsų komentarus, galėsime tais komentarais pasinaudoti ir tikimės puikiai bendradarbiauti. Keletas pastabų dėl vietos regiono savildų struktūrų dalyvavimo. Aš bandžiau kalbėti plačiai, kalbėti apie Europos įvairovę, apie kompetencijų pasiskirstimą, galėčiau pasakyti štai ką, kad Europoje įvairovė be abejo didelė dėl valdžios, pasiskir, valdžios pasiskirstimų susijusių. Europos Sąjunga turi atsižvelgti tai. Kolegai Torvalds, pasakyčiau štai ką. Tai nėra pernelyg abstraktu, tačiau kai nuomonė yra ribotos apimties, negali dešimt puslapių paskirti atskiriems klausimams detaliai nagrinėti. Lauksiu kolegos jūsų visų pakeitimų, jūsų patikslinimų. Ačiū už jūsų praktinius siūlymus ir manau, kad e, turėsime galimybę artimiausių metų parengti kompromiso pakeitimus, kurie visiems bus rimtamini. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki 20, gegužės 27 dienos. Birželio 21 balsuosim komitete, o jūri komitete e, lapkričio 8 gruodį balsuosime plenarinėje sesijoje šio klausimo. Dabar keliauju prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES šildymo ir vėsinimo strategija. Ir iš karto kviečiu pasisakyti pranešėją kolegą Kristoferį Filner. Prašom pristatyti savo nuomonę, kolega. Das. Labai ačiū. E, mano nuomonės projektas yra gana trumpas, taigi ir aš pasistengsiu kalbėti trumpai ir ne pernelik sudėtingai. Maždaug 50 procentų e, visos energijos yra sunaudojama pastatų šildymui ir vesinimui. Nebūtinai mes e, e, e, tam skiriame daug dėmesio. Nebūtinai suprantame, kad būtent pastatams sunaudojama tiek daug energijos. Turint omeny tai, kad gali kilti dujų krizė, tai reikštų ir pastatų apšildymo krizę. Ir tai reikštų, kad mes tiesiog sušaltumėm. Kalbant apie ES ir mūsų komitetą, tai tenka konstatuoti, kad valstybėse narėse padėtis ir aplinkybės labai skiriasi. Skiriasi ir klimatas, ir infrastruktūra, ir neįmanoma rasti tokio sprendimo, kuris tiktų visiems. Įvairios susijusios pusės siūlo įvairius sprendimus ir galbūt jie iš tikrųjų geri, bet jie, ko gero, pasiteisina tik vienoje šalyje, bet nepasiteisintų kitoje. Pavyzdžiui, tai, kas pasiteisina Ispanijoje, nebūtinai pasiteisintų Suomijoje. Taigi reikėtų rasti tam tikrą sistematinį požiūrį. Turime pagalvoti apie bendrą suvartojamos energijos kiekį. Reikia rasti tokį požiūrį, kuris būtų neutralus techninių požiūrių tam, kad būtų galima rasti tinkamą sprendimą kiekvienai rinkai, kiekvienam ES kampeliui. Noriu paminėti dar vieną dalyką. Šiandien teisės aktai gana fragmentuoti. yra teisės aktai skirti tam tikram specifiniam atsinaunančios energijos šaltiniui, bet jie nebegaliotų kitam atsinaunančios energijos šaltiniui. Ir tai kelia iššūkių. Yra e, teisės aktai kurie leidžia paskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek ant pastato esantis Saulės energijos kolektorius pagamina energijos, bet tas pats teisės aktas neleistų paskaičiuoti, kiek energijos iš visos naudoja tas pats pastatas. Taigi teisės aktai yra fragmentuoti, galbūt komisija galėtų šią problemą spręsti. Šiandien maždaug 25 procentai e, e, visos energijos, kuris naudojama šildymui, gaunama iš atsinaunančios energijos šaltinių, bet nedaugiau kaip 25 procentai. Tai mes turėtumėm e, skatinti tuo pačiu metu vairius metodus tam, kad būtų naudojama daugiau atsinaunančios energijos šaltinių pastatų šildymui. Tai svarbu formuojant energijos e, šaltinių e, e, mišinį. Na, o šiandien mes tam skiriame nepakankamai daug dėmesio ir vis dar labai daug naudojama energijos iš, iš kastinio kūro pastatų apšildymai. Aš tikiuosi, kad kolegos pateiks savo pakeitimų, kurie leis man patobulinti nuomonės tekstą. Ačiū. Dėkoju. Toliau šešėliniai pranešėjai pradėkime nuo pono Cofolį. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų darbą. E, nuomonės projektas tikrai yra primtinas. Vis dėlto yra tam tikrų aspektų, kuriuos dar būtų galima patobulinti, išplėtoti ir dėl to aš ketinu pateikti keletą pakeitimų. Visų pirma, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tą faktą, kad e, Europoje pastatų arba patalpų e, šildymui ir vėsinimui sunaudojama apie 50 procentų e, visos energijos. 37 procentai CO2 emisijų atsiranda būtent dėl viešųjų ir privačių pastatų apšildymo. apšildymo. Taigi, labai svarbu, kad būtų veiksmingiau pastatai apšildyti, nes tai padėtų sumažinti CO2 emisijas, padėtų patikimiau apsirūpinti energiją ir taip pat saugotų ES piliečių sveikatą. Ir taip pat noriu pabrėžti dar vieną faktą. Daugelis e, ES pastatų švaisto energiją, nes tų pastatų kokybė prasta. Tačiau tuo tarpu 11 procentų ES gyventojų 2016 metais dar neturi reikiamų priemonių tam, kad galėtų pakankamai apšildyti savo namus žiemą. Ir dėl to būtina, e, kiek man magričių, padaryti galą tokiai neteisybei. Na ir šiame e, sektorė taip pat būtina taikyti žiedinės ekonomikos principus. Pavyzdžiui, skatinant e, gaminti E, e, šil, e, šilumą naudojant bendruosius elektros generatorius. Noriu paminėti dar vieną dalyką. Yra būtina geriau informuoti vartotojus. Vartotojas e, turi e, turėti visą teisingą, išsame informaciją apie tai, kokios naudos e, atneštų nauji įrenginiai, kurie jau dabar egzistuoja rinkoje. Tie nauji įrenginiai padėtų sutaupyti energijos. O taip pat tai reikštų, kad sumažėtų gyventojų gaunamos sąskaitos. Kaip kad sakė vakar komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojas Ševčiovič, e, artimiausio ateityje yra būtina ne vien tik tai statyti tokius pastatus, kurie būtų veiksmingi e, energijos vartojimo prasme, bet taip pat reikėtų pradėti e, projektuoti išmaniuosius pastatus tam, kad jie patys galėtų gaminti energiją, ją saugoti ir naudoti vairioms reikmėms. Ir taip pat Šiame sektorėje yra būtina teikti paskatas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, taip pat daugiau investuoti šiose sritise. Toliau finansavimas ir e, finansinės paskatos. Čia būtina e, siekti sinergijos e, efekto ir panaudoti visas turimas ES finansavimo galimybės. Finansavimą turėtų gauti ne vien tik tais didelės įmonės, bet ypač MVI, e, juk mažos ir vidutinės įmonės yra didžioji ES įmonių dalis. Na ir galiausiai dėl biomasės. Šiandien biomasė yra labai naudojamas atsinaujančios energijos šaltinis pastatų šildymas rytyje, bet e, e, biomasė turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, Naudojant kai kurias biomasės rušis, e, didėja CO2 emisijos, į aplinką išmetama daug kietųjų dalelių. E, ir jeigu mes norėtumėm naudoti biomasę, tuomet reikėtų skatinti naudoti tik tais tvarę e, aplinkos prasme biomasę. Ačiū. Pana Dankan salėje nėra. Panas Salimovič taip pat. Tai pane Konečina, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Tema yra gana sudėtinga kaip jau buvo sakyta, šildymui ir vėsinimui išnaudojama apie 50 procentų energijos. Tai yra didžiausia E, energijos suvartojimo sritis ES. Jeigu energija būtų naudojama veiksmingai, tai leistų padėti sutaupyti energijos. Tai padėtų iš, e, geriau apsaugoti ir aplinką, o taip pat siekti ir mūsų tikslų klimato e, kaitos rytyje. Ir čia nesvarbu, ar mes kalbame e, e apie šildymą ar vėsinimą. Kaip ir e, energetinio efektyvumo srityje, taip ir čia e, problema yra net ne nepakankamai ambicingi tikslai. Problema ta, kad valstybės narės nepakankamai tuos tikslus pasiekia. E, norėčiau paminėti ir dar vieną problemą. Kol kas trūksta instrumentų, kurie skatintų investicijas į pastatus. Labai nedaug pastatų yra e, renovuojami, bet e, e, siekiant didesnį energijos suvartojimo veiksmingumą, reikėtų skatinti pastatų, o taip pat ir šildymo bei vėsinimo įrenginių rekonstrukciją. Reikėtų paskatų instrumentų tam, kad būtų rekonstruojami ne tik viešieji pastatai, bet ir privatus namai. Toliau biomasė. Komisija e, savo komunikate nurodo, kad 2016 metų e, pabaigoje pasirodys e, pasiūlymas dėl bioenergijos tvarumo. Aš su nekantrumu laukiu tokio pasiūlymo. Vis dėlto Mums reikia patikimų duomenų apie biomasės naudojimą. Kai kuriais atvejais biomasės naudojimas, deginimas padarė e, žalos aplinkai. Taigi gal ir sutaupėme energijos prasme, bet e, užteršėme aplinką ne, ne visais atvejais reikėtų skatinti biomasės naudojimą. Noriu atkreipti dėmesį į vieną paradoksą komisijos komunikate. Energijos ir šilumos e, gaminimas, naudojant bendruosios generatorius, gali padėti sumažinti CO2 emisijas. Taip pat e, reikėtų ir čia atitinkamų paskatų instrumentų. Aš norėčiau, kad būtų skiriamas daugiau, didesnis dėmesys toms e, e, infrastruktūroms, struktūroms, e, kurias naudojantis galima gaminti ir šilumą, ir energiją. Taip pat svarbu perdirbant atliekas. Dėl žiedinės ekonomikos Europos parlamentas um, daug dėmesio e, skiria atliekų deginimo problemai. E, komisaras Ševčiovič mums vakar pažadėjo kažką daryti šioje srityje. Mėly kolegos, yra būtina, kad e, ši, visos šios strategijos dėl šildymo ir vėsinimo, dėl atliekų perdirbimo, ir, ir, ir atsinaunančios energijos ir taip toliau. E, visi šie dokumentai, visos šios strategijos e, turi veikti papildom, papildydamos viena kitą. Yra būtina sukurti sinergijos efektą. Tai yra svarbus mūsų tikslas. Jeigu mes. Uh, bandysime problemą išspręsti atskirais teisės aktais, tai savo tikslų tikrai nepasieksime europinių lygmenių. <clears throat> Jo, tak, herr formand, o tak til øh, Fjellner for... Øh. Pane Auken. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už e, šį nuomonės projektą. Ačiū pranešėjui. E, tekstas tikrai, tikrai labai aiškus, Daugelį dalykų galima pritarti. Yra akivaizdu, kad turime suprasti, kiek daug energijos yra sunaudojama šildymui ir vėsinimui. E, turime užtikrinti, kad ta energija būtų panaudojama optimaliai. Noriu paminėti technologijų neutralumo aspektą būtina tai paminėti tekste, taip pat reikia atsižvelgti visus įmanomus šalutinius poveikius. Štai pavyzdžiui, Danija. Danijoje, o taip pat ir Švedijoje yra e, daug namų, e, kurie yra šildomi krosnelėmis. E, kai kas naudoja medieną apšildymui, Bet tai daro neigiamą poveikį sveikatai, nes deginant medieną į aplinką išmetama daug kietųjų dalelių ir kitų kenksmingų medžiagų. Taigi būtina atsižvelgti ir į šalutinį poveikį. Ta pati pasakyčiau ir apie biomasės naudojimą. Džiaugiuosi, jog pranešime pabrėžiama, kad komisija turi atlikti labai išsamų poveikio įvertinimą dėl biomasės tvarumo. Komisija turėtų įvertinti kiek žemės plotų reikėtų pagaminti tiems e, e, žemės ūkio produktams, kurie e, vėliau būtų naudojami biomasės gamybai. Jeigu būtų daugiau naudojama biomasės, tai reikštų ir didesnės CO2 emisijas. Mums reikia rasti tinkamą strategiją atsižvelgti į technologijų plėtrą, turime būti nusiteikę atvirai, geranoriškai, bet e, turime rasti ir tokį sprendimą, kuris būtų tinkamas pramonės sektoriai. kai kurios pramonės šakos e, tikrai yra labai progresyvios, bet e, jas dažnai užgožia E, senoviškos pramonės šakos. Čia paminėčiau ir automobilių sektorių. Toliau dėl atliekų. E, Danija, ko gero, daugiausia pasaulyje sudegina atliekų. Esame pirmaujantis piromanai. Ir tai iš tikrųjų labai paplitęs atliekų tvarkymo būdas. Uh, bet e, degindami atliekas mes deginame ir išteklius. Atliekų deginimas e, nėra patikima strategija. Ji gali mus nuvesti ir neteisingų kelių. Yra gerai tai, kad mes galime uh, užtikrinti pastatų šildymą ir vėsinimą naudodami um, kitas uh, kitus sektorius, pavyzdžiui, e, atliekų deginimą. Bet tai ne visą laiką pasiteisina. Kristofer, aš tikrai tikiuosi, kad mums pavyks sustarti dėl galutinio e, dokumento teksto ir baigtame dar kartą dėkoju pranešėjai. Grazie, prezidente. Afronte, dėkoju pirmininkė. Dar keletą pasiūlymų, kaip papildyti pranešėjos pranešimą, kuris yra pakankamai geras, bet dar galima jį padaryti geresniu. Keliais aspektais trūksta paminėjimo apie investicijas tiek pramoninių lygių, tiek institucinių lygių. Ir taip pat reikia pasakyti, kad reikia e, būtina siekti tų investicijų atsipirkimo greitų artimiausių metų. Reikia numatyti energetinio veiksmingumo privalomus tikslus bendrijos lygių. Taigi trūksta tokios energetikos veiksmingumo metodų e, europinių lygių nėra aišku, kaip e, tą energetinį veiksmingumą apskaičiuoti. Trečias dalykas - atlikos ir pramoninės atlikos. Sutinku su prieš mane kalbėjusiais kolegomis. Mums deginimas su energijos e, perdirbimu negali būti laikoma kaip e, tinkama alternatyva. Mes negalime laikytis dviejų požiūrių. Kalbame apie žiedinę ekonomiką, nulinės išlakas ir antra vertus kalbame apie tai, jog reikia ieškoti energijos gamybos e, strategiją, kuri įtrauktų ir atlikas. Tai yra visiškai nesuderinamos pozicijos. Toliau kolegus vėl minėjo kitus dalykus, kad e, komisija iš tiesų turėtų nurodyti tuos tvarumo kriterijus. Jų dabar trūksta. Reikia juos kaip greičiau apibriežti. Tas energetinis tvarumas turėtų apimti visą gamybos ciklą nuo gamybos pradžios iki suvartojimo. Taip pat e, pritariu kolegai Augen, kuri teigia, kad E, reikia teršalų sumažinimo sistemos, kad e, pagerintume oro kokybę. Mm, mm, nu, gaminant biomasę. Toliau buvo kalbėta apie šildymą ir vėsinimą, apie gerusius sprendimus, kaip pasinaudoti atsinaujančiais e, energijos šaltiniais. Čia e, svarbu priminti geoterminio šildymo e, alternatyvą, kuri gali būti labai veiksminga, terminės energijos panaudojimas ir taip pat Europos komisijos komitete irgi kalbama ne kartą apie vartotojų švietimą, nes šiandieną jie įpratę palaikyti tam tikrą vienodą temperatūrą net namuose tuomet, kai tas yra nereikalinga. Būtina paskatinti pasyvių sistemų naudojimą. Ne vien tik tai, pavyzdžiui, įprastus vėsinimo prietaisus kaip ventiliatorius. Taigi mes pateiksime tuos detalius pasiūlymus kaip pakeitimus. Dėkuoju toliau, ponė Grostet. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai. Klausimas yra svarbus. Jisai siejasi su vakaryšiomis diskusijomis kartu su vicepirmininku Šefčiovičiumi. Suvartojama energija dažnai išeikvojama neapšiltintose namuose. Mes puikiai suprantame, kad reikia energiją vartoti protingiau. Reikia paminėti miesto statinius ir juos paminėti mūsų pranešime. Miestuose šildymą galima panaudoti, šildymą galima panaudoti energiją gautą iš pramonės e, įmonių. Tai padidintų mūsų oro kokybę, galime šildyti vandenį, kuris būtų šildomas be įprastų šildymo prietaisų, tai jau yra pažangu, Taip pat e, tokios e, katilinės paprastai e, šildom, mm, energiją gamina iš įvairių šaltinių. Taigi tokių alternatyvų yra. Kolegos kalbėjo apie biomasę. Taip, čia galime kalbėti apie medžio deginimą, bet yra kietosios dėda, dalelės, kurios išmetamos į atmosferą. Tai yra negeras dalykas. Buvo minėtas, minėtos biodujos. Jų pagalba pagaminama elektros energija. Kai, kurios, kai kurie ūkiai Europoje naudoja tokią elektros gamybos sistemą ir tai galėtų būti vienas iš elektros tiekimo šaltinių. Vėl buvo minėta žiedinė ekonomika ir aš manau, kad ją galima įtraukti į pranešimą. Dėkuoju ponas La, ponė Lahaja. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į biomasės, duinės biomasės e, aspektą. Kaip e, buvo pastebėta, kai kurie ūkiai Europoje naudojasi šitą sistemą, bet e, būkime atidus kokie, kokios medžiagos yra naudojamos. Ir do, todėl reikia nustatyti atliekų tam tikrą hierarchiją, kurios naudojamos e, dujinio biokuro gamybai. Now... Ačiū. Dabar kreipiamės į komisiją, kokia yra jos nuomonė. Komisija nuomonės nepateiks ar pateiks. Labą dieną, ačiū už jūsų komentarus. Aš nemanau, kad iškyla konfliktas tarp to, ką parlamento nariai išdėsti. E, nes mes dėmesingai perskaitėme komiteto nuomonės projektą. Pati pabandysiu sureaguoti į išgirstus komentarus. Mes visiškai pripažįstame, kad šilimų ir vėsinimo sektorius yra įvairus. Mes negalime pasiūlyti vieno sprendimo, jis neegzistuoja. Komunikate mes atkreipiame dėmesį į tas rytis, kuriuose reikia greitų sprendimų. Ir kaip tose srityse e, imtis sprendimų. O tai priklausys nuo kiekvienos valstybės ypatumų. Viena iš tų sričių, kurias mes paminėjome, yra statybų sektorius ir veiksmingų energetikos prasme pastatų e, statymas. Pastatų statymas, pastatų renovacija, šildymo sistemos. Tai yra tos rytis, kuriams finansuoti reikia viešųjų tiek privačiųjų lėšų. Pavyzdžiui, šeimos ūkiai, verslas, viešusios institucijos turėtų e, susivienyti, pavyzdžiui, pastatų renovacijoms ir mes patikime vieną iniciatyvą apie tą išmanų į finansavimą. Kitas dalykas tai yra e, pastatų atnaujinimas ir naujų modernių technologijų dėgymas pastatuose. Aš pritariu, kad energetinis veiksmingumas būtų pirmiausias ir svarbiausias tikslas. Taip pat pripažįstame, kad tai aiškiai siejasi su e, šeimos ūkių energetinėmis išlaidomis. Turime ieškoti ilgalaikių sprendimų, visiems, kurie tiktų visiems. Atlikus. Atliekų deginimas. Tai yra kitas rytis. Joje siūlome imtis aktyvesnių veiksmų. Tai yra panaudoti energiją gautą iš atliekų deginimo ir panaudoti ją šildymui arba vėsinimui bet e, mes nepasisakome už atliekų deginimą kaip tokį, nes atliekas galima panaudoti, perdirbti ir ypač tai daryti miestuose. Tačiau mūsų mintis yra kita. Mes matome nemažą potencialą e, panaudoti pramonės perteklinės šilumos kiekius pastatų šildymui. Da, mes čia išvelgime tikrai didžiulį potencialą. Norėtume, kad e, jis būtų iki galo ištirtas ir jeigu tokių galimybių yra, tai tokį variantą reikia svarstyti. Tai padėtų tiek ir pramoniai, bet taip pat ir leistų sutaupyti pradinę energiją. Tai nereiškia, kad Europos ekonomika atsiribos nuo atliekų arba sugrįžti prie iškastinio kūro, nes mintis kitokia. Pramonėje visuomet yra energijos perteklius, kuris bus, pavyzdžiui, žemės ūkio gamyboje irgi bus tiek šilumos, tiek šalčio perteklius, todėl jį įmanoma panaudoti. Kodėlgi, jeigu jis yra, jo nepanaudojus. Tai yra sritis, kurią būtina ištirti. Biotvarumas. Jūs žinote, kad komisija intensyviai dirba, rengia tvarumo kriterijus, siekia suprasti, kaip panaudoti biomasę. Biomasės naudojimas ypač tankiai apgyvendytose miestuose kelia tam tikrą sveikatos pavojų. Mes tai analizuojame ir atsižvelgsime jūsų komentarus. Manau, kad e, komisija savo komunikate aiškiai pasakė, jog mūsų laukia didelė užduotis skleisti informaciją, šviesti visuomenę, pradedant nuo vartotojų, e, einant toliau prie viešųjų institucijų, verslo. Čia tikrai privalome pasistengti, kad informacija būtų paskleista, informacija apie technologinius sprendimus, apie įvairią naudą ir čia mes įmamės konkrečių veiksmų. Toliau. E, atskirų zonų šildymas arba veisinimas. Tai yra sritis, kur mūsų manimu reikia peržiūrėti e, pastatų direktyvoje numatytą pastatų šildymo e, apibriežtį. Mums reikia pasinaudoti moderniamis technologijomis, kurios leistų sutaupyti energiją ir pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais, kurie kol kas, pavyzdžiui, yra sunkiai panaudojama dėl vienu ar kitų priežasčių. Todėl privalome situaciją išanalizuoti ir ieškoti e, priemonių modernizuoti pastatų šildymą ar vėsinimą. Taigi aš manau, kad apžvelgiau tuos pagrindinius aspektus ir stengtume atsižvelgti jūsų komentarus. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį. Nešėjau į diskusiją trumpai apibandinti. Dėkuoju. Manau, kad kolegos ir komisija kalbėjo apie kogeneraciją E, manau, kad komisija puikiai supranta ir pripažįsta tą iššūkį, kaip, koks aktualus klausimas yra šilimo strategija. E, būtina, kad būtų panaudotas visas šios ryties turimas potencialas. Ačiū už gausybę gerų komentarų. Manau, kad dėl biomasės dar galėsime padiskutuoti. Tai nenauja. Bet klausimas tikrai komplikuotas. E, šalyje E, toje, kur šis klausimas aktualiausias, daugybė pinigų, subsidijų skiriama biomasės naudojimui. Ir kitos, kitose šalyse, pavyzdžiui, patirtis kitokia ir ne, ne tiek yra sklypų ar laisvo žemės tai biomasiai gaminti. Tačiau biomasė, kaip jau sakiau, sudaro du trečdalius kol kas šiandien naudojamos atsinaujinančios energijos. Tiesiog Um, biomasės naudojimas, siekiant daugiau panaudoti atsinaujinančių energijos išteklių, didesnis biomasės naudojimas bus aktualus klausimas. Apie tai turime pamastyti ir teikdami pakeitimus. Tačiau negalime e, spręsti dėl to teisės akto, siūlami kovokti su biomase, kovodami prieš kažką. Tiesiog tuomet Mums, jeigu nekovosime su klimato kaitos keitimais, jeigu nekovosime su energijos švaistimu, tuomet teks pasitelkti iškastinį kūrą. Ir e, tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, būtent užkastinių išteklių naudojimas. Tiesiog siūlykime sprendimus, bet nesiūlykime jų tokių, grėmėziškų, kad jie taps negyvendinami. Tiesiog ne, nepraraskime konkurencingumų. Tiek norėjau pasakyti ir ačiū visiems už jūsų komentarus. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Norėčiau priminti būtų tvarkaraštį, pakeitimus galima teikti tik angliškai iki gegužės 26. Envi komitete balsuosime gegužės 21. Įtre komitete Liepos 12 plenarinėme posėdėje rugsėjį. Dabar baigėme šio klausimo nagrinėjimą ir keliame prie kito klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais dėl atliekų srities teisės aktų įgyvendinimo. Kaip žinia, koordinatoriai yra sutarę E, rengti reguliarias sesijas komiteto posėdžio metu dėl įvairių teisės aktų įgyvendinimų. Šį kartą kalbame apie atliekų e, tvarkymą, apie aplinkos ryties teisės aktų įgyvendinimą. Kolegos pateikė 23 įvairius klausimus. kurie yra susiję su teisės aktų įgyvendinimo iššūkiais, su įvairiais skaičiavimais, su, su, su, su, su atliekų prevencija, su specifinių atliekų tvarkymų ir panašiai. Kad kiekviena frakcija galėtų pateikti klausimus, aš siūlyčiau Europos komisijai atsakyti į kiekvieną tą klausimų grupę. Po 10 minučių, 10 minučių skirti pirmai ir antrai klausimų grupiai, paskui suteiksime žodį klausimų autoriams, patikslimams įvairiems. O dabar žodis Europos komisijai dėl aplinkos ryties teisės aktų gyvendimo iššūkių klausimai nuo, vienas, nuo pirmo iki šešto. Lauktume atsakymo bendrai į visus juos, o paskui galėsime pradėti klausimų atsakymų sesiją kartu su kolegom. Kviečiu pasisakyti pona Orelė Čiubano Dardėjo ir kolega Kestutį Sadauską. Prašom, žodis jums. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mus čia. Aš tarsiu keletą įvadinių žodžių, o paskui perduosiu žodį savo kolegai Kestučiui. Taigi tos įvadinės pastabos būtų tam, kad galėtume apibūdinti, kaip yra įgyvendinami šį pareigojimą atliekų tvarkymo srityje, kokios pastangos dedamos, ką daro Europos komisija, ką daro ENVI generalinis direktoratas. Kaip žinia, Europos komisija vaidina esminį vaidmenį užtikrindama ES teisės aktų įgyvendinama. Tuo pat metu Europos taisyklės yra nacionalinių teisės aktų dalis. E, Te, teismai ir kompetitingos struktūros valstybėse narėse ES teisės aktus turi gyveninti, tačiau Europos komisija turi galę prižiūrėti patį įgyvendinimą teisės aktų valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti, jog Žvelgiant iš strateginės perspektyvos, Europos komisija kalba apie teisės aktų įgyvendinimą, apie, pirmiausia, apie atliekų tvarkymo e, pagrindų direktyvą. Mes čia pirmiausia turime paminėti tris dalykus. Pirmiausia, labai svarbu, kad teisės aktai būtų tarpusavį suderinti, e, kad būtų bendradarbiavimas su valstybėmis narimis dėl teisės aktų gyvendinimo, kad būtų teikiama finansinė pagalba atitikimui užtikrinti ir trečioji sritis būtų pats taisyklių įgyvendinimas. Kai matome, kad ne viskas veikia taip, kaip norėta. Kai dėl teisės aktų atitikimo ir suderinimo Europos komisija daugelį metų dirba šioje srityje, įskaitant ir atliekų sritį. Ir čia turimas labai aiškus požiūris į tai, kokios yra priežastys galimų įgyvendinimo nesklandumų. Dažnai trūksta politinės valios, kartais tai yra, pavyzdžiui, finansinių resursų trūkumas, o kartais tiesiog labai sudėtinga tvarka valstybėse narėse susijusi su teisės aktų aplinkos saugos rytie įgyvendinimu. Tačiau mes manome, jog dabartiniam e, Europos komisijos sąstatui pradėjus dirbti, teisės aktų įgyvendinimas įgavo naują profilį šiek tiek stipresnį. Ir mes manome, Envi direktorate, kad mums reikia e, peržengti to techninio dialogo ribas su valstybėmis narėm. Tai yra būtina be abejo, bet taip pat atkreipti politinį dėmesį į svarbiausius teisės aktų gyvendinimo iššūkius, ypač kalbant apie atliekų tvarkymo teisės aktus. Turime informuoti visuomenę apie tuos iššūkius ir turime teikti platesnį paveikslą, kad, ir, kad visi, ir ministrai, ir viešuoji nuomonė, ir politikai, pažiūrėjau, Europos parlamente, bet taip pat politikai taryboje suprastų, kokie yra svarbiausi iššūkiai Mes ir norime pirmiausia kalbėti apie gyvendinimo politinį profilį ir iki šio mėnesio pabaigos, jeigu žės 31 dienos, mes norime paskelbti, priimti ir paskelbti komunikatą, kur bus kalbama apie komisijos iniciatyvą susijusią su teisės aktų geresnių įgyvendinimu. Tai yra teisės aktų įgyvendinimo peržiūra ir remiantis tuo komunikatu komisija priims e, ir patvirtins vertinimus susijusius su situacija 28 valstybėse narėse. Mes kalbėsime ne tik šiuo atveju apie atliekų tvarkymo klausimus, bet apie visas aplinkos saugos politikos rytis. Kalbėsime apie tai, kaip valstybės narės atlieka joms tenkančias užduotis įgyvendinant aplinkos saugos politiką ir egzistuojančius teisės, teisės e, aktus. Žiedinė ekonomika ir atliekų tvarkymas čia be abejo bus vieni iš esminių klausimų. Ir mes dėl to norėtume pirmiausia padėkoti Enli komitetų už nuolatinį domėjimąsi teisės aktų įgyvendinimu. Kitas dalykas, prie kurio dirba Europos komisija kartu su valstybėmis narimis, yra e, finansavimo teikimas tam, kad e, atliekų tvarkymo e, dokumentai būtų įgyvendinti. Be abejo, svarbu atsiminti, kiek buvo lėšų e, ankstesnėje finansinėje programoje, kiek jų yra dabar. Turėtų būti aišku, kad lėšos, kurios teikia ES biudžetas valstybėms narėms, kad jos įgyvendinto aplinkos saugos įsipareigojimus yra nepakankamos, lyginant su valstybių narių poreikiais. Tai pasakytina ir apie atliekų tvarkymo sritį, tačiau idėja yra ta, kad e, ne visi šie įgyvendinimo dalykai turi būti finansuomi tik iš ES biudžeto. Valstybės narės ir regionai taip pat turi skirti lėšas, prisimti įsipareigojimus, įskaitant ir e, infrastruktūros gerinimas, tos infrastruktūros, kuris skirta atliekų tvarkymui. Aš manau, kad tinkamas atliekų tvarkymas yra neatskiriama sudėtinė dalis to, kaip vystosi, kaip funkcionuoja mūsų moderni visuomenė, mūsų valstybė. Jeigu užtikriname tinkamą atliekų tvarkymą ne tik sostinėse, bet ir visose miestuose ES ir mažose miesteliuose, tai reiškia, kad judame teisinga linkme, tai yra prioritetas visoms mūsų valstybėms narėms. Kai dėl efektyvos suteiktos pagalbos 7-13 metų laikotarpių suteikėme 5,6 milijardus eurų valstybėms pagal sanglaudos politiką, kad būtų galima tas lėšas investuoti į atliekų tvarkymą. E, valstybės narės gavusios šių lėšų pasiekė reikšmingos pažangos, įskaitant sevartinų tvarkymą, kad jie atitiktų Europos e, standartus. Taip pat e, buvo tinkamiau surenkamos atliekos, tinkamiau rušuojamos, tinkamiau tvarkomos. Išaugo reikšmingai 18 valstybių narių atliekų tvarkymo galimybės, jų rušiavimas. Kai kurios iš naujesnių valstybių narių 10 procentų padidino šiuos savo pajėgumus, tai yra Bul Lenkija, Bulgarija, Slovenija. Dabartiniu programavimo laikotarpiu iki 20 metų finansinė pagalba yra šiek tiek mažesnė, ne radikaliai mažesnė. Jis siekia 5,5 milijardų eurų iš ES biudžeto. Tai yra skirta taip pat atliekų tvarkymui. Mes naudojamės dviem svarbiais lygmenimis. Pirmiausia, kol fondus gauna valstybės narės, jos turi atitikti tam tikras sąlygas ex ante, e, kurios yra numatytos finansinėme reglamente ir tomis taisyklėmis naudojasi Europos komisija ir toliau tai yra svertas tam, kad valstybės narės būtų paskatintos greičiau įgyvendinti įsipareigojimus aplinkos e, atliekų tvarkymo srityje. E, taigi valstybės iki šių metų pabaigos turi rodyti, kad kriterijus atitinka. 2017 bus tokie jautrus metai, nes komisija turės įvertinti, kurios valstybės narios atitinka kurias iš eksantę sąlygų, kurios ne. Europos komisija turi da, ir dar vieną lygmenį. Projektai, kuriuos siūlo valstybės narės e, finansavimui, turi atitikti e, tam tikrą atliekų tvarkymo hierarchiją. Ir e, Europos komisija e, laikysis labai ribojančio požiūrio, kai dėl naujų finansavimo skirimo atliekoms ir aš e, manau, kad mano kolega Kesutis Adauskas šiek tiek daugiau papasakos apie šį svarbų aspektą. Norėčiau dar paminėti, kad didžiausios subsidijos, kalbant apie struktūrinius fondus šių finansavimo laikotarpių pateks Lenkijai, Kroatijai, Slovenijai ir Vengrijai. Mes dar kol kas neturime programavimo ciklo užbaigto. Informacija, ar valstybės narės tinkamai naudojasi tos tomis lėšomis kaip suplanuota pagal patvirtinas programas, tačiau ši informacija komisijai bus pateikta birželio pirmą dieną šiemet. Ir iki metų pabaigos mes turėtume turėti galimybę labiau e, detaliau apsikeisti nuomonėmis šio gerbiamo komiteto gerbiamais nariais. Trečioji sritis, ir tuo baigsiu savo pasisakymą, trečioji sritis, trečiasis mūsų darbų baras yra įgyvendinimas egzistuojančių taisyklių. Ir labai trumpai apie tai pasakysiu. Envi generalinis direktoratas valdo 20 procentų tos ryties susijusios su aplinkosaugos klausimais. Penktadalis iš tų visų klausimų yra susijęs su atliekų tvarkymu. Tai rodo labai aiškiai, kiek daug svarbos mes skiriame tam, kad e, atliekų tvarkymo taisyklės valstybės narėse atitiktų tas, kurias suformulavo Europos Sąjunga. Envi generalinis direktoratas tam skiria didžiulį dėmesį. Buvo klausta, ar pakanka žmogiškųjų išteklių tų teisės aktų įgyvendinimui. Ačiū e, gerbiamiems parlamentarams, kurie mūsų šio, to, šito dalyko paklausė. Ir atsakymas būtų toks 28 valstybės narės Europos Sąjungoje. Teisės aktai sudėtingi, jų daug. Tad resursai skirti teisės aktams tokiems sudėtingiems įgyvendinti nėra pakankami. Mums niekada net, dar neteko turėti pakankamai žmonių visiems tiems klausimams ir iššūkiams tinkamai kūruoti. Tačiau noriu atkreipti gerbiamų parlamentarų E, dėmesį į tai, kad teisės aktų įgyvendinimas, jų įdėgymas nėra priklausomi išimtinai tik nuo Europos komisijos. Kaip sakiau savo pasisakymo pradžioje, mes šią sritį darbų dalėmė su valstybėmis narėmis. Mes prižiūrime, kaip įgyvendinami teisės aktai ir mes manome, kad mes, e, mūsų struktūra veikia pakankamai efektyviai, kad galėtume tinkamai paveikti situaciją vietose. Ačiū. Uh, thank you, Chair, also um, for organizing this. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau uh, padėkoti už tai, kad uh, suorganizavote šį susitikimą. Pratesiu kolegos uh, Čabanų išsakytą mintį. Uh, Mes kalbame apie direktyvas, egzistuoja ir reglamentai, bet dabar mes diskutuojame apie mm, direktyvas ir valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė tas direktyvas perkelti ir įgyvendinti. Kalbant apie e, atliekų teisės aktus, tai jų yra tikrai nedaug. Atliekų pagrindų direktyva nustato pagrindinius principus atliekų tvarkymui ir šios direktyvos nuostatos nekėlė problemų jas įgyvendinant. Galbūt administracijoms kyla sunkumų dėl tam tikrų priežasčių. Visų pirma, tai yra politinė valia, politiniai sprendimai, ilgalaikė vizija. Uh, Antra, tai yra naujos infrastruktūros kūrimas, ją reikia planuoti iš anksto. Na, o trečia, tai yra e, finansinių instrumentų naudojimas, e, siekiant užtikrinti atliekų hierarchiją. Na, o ketvirta, tai yra um, atlie, um, įpročių keitimas, tvarkant atliekas. Na, o penkta, tai yra administraciniai ir techniniai pajėgumai. Ataskaitoje kalbama apie tam tikrus rizikos faktorius, su kuriais susiduria e, e, valstybės narės siekdamos 20 e, metų tikslų. Aš esu nusteikęs optimistiškai. Valstybės narės dar turi penkerius, šešerius metus iki tos datos ir valstybės narės jau imasi priemonių. Uh, Ką gali padaryti komisija? Kaip galime padėti valstybėms narėms? Iš patirties žinome, kad ankstesnės sutarties pažydimo procedūros e, nėra pakankamos, norint išspręsti e, struktūrinius trūkumus. E, komisija gali e, reaguoti tuomet, kai žala jau padaryta, bet mes norėtumėm teikti e, techninę paramą valstybėms narėms, raginti jas keistis geriausią turimą patirtimį, taip pat mes norime teikti ir finansinę paramą valstybėms narėms, naudodami įvairias finansinės priemonės. Mes norėtumėm, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ir kad pažeidimo procedūra būtų pradėta tik esant reikalui. Yra įvairių priemonių. Visų pirma, tai yra atitikties e, skatinimo iniciatyvos. Jos priklauso nuo e, įgyvendinimo etapo, kaip valstybės narės įgyvendina atliekų e, tvarkymo ar surinkimo planus. Mes neseniai vertiname 18 valstybių narių atliekų tvarkymo sistemas ir joms pateikėme rekomendacijas. Antra, mes teikiame ataskaitą bendradarbiaudami su aplinkos agentūra. Ir toje ataskaitoje mes įvertiname įgyventinimo e, etapą, padėti įvairiose valstybėse narėse ir tai, kaip jos siekia pažangos. Ir e, taip pat e, kitais metais pasirodys dar viena tokia ataskaita. Trečia, mes skatiname valstybės narės keistis geriausia turima patirtimi. Ketvirta, mes tikriname, ar valstybių narių teisės aktai atitinka europinius teisės aktus. Na ir penkta, tai jau yra teisinės E, įgyvendinimo priemonės. Svarbu, kad valstybės narės laikytųsi atliekų e, hierarchijos ir, ir tai atsižvelgtų e, formuodamos atliekų tvarkymo infrastruktūras. Komisija vadovausis labai griežtų požiūrių dėl atliekų laikymą, tvarkymą komisija numato ir papildomas paramos priemonės valstybėms narėms. Yra programa Horizontas 2020, yra investicijų bankas, taip pat ir strateginių investicijų priemonės. Mes e, taip pat skatiname inovacijas tam, kad valstybės narės perėtų prie žiedinės ekonomikos modelio. Komisija taip pat E, skatina įgyvendinti įvairius pilotinius e, projektus e, pagal Horizontas 2020 programą. Jau esame sukaupę nemažai teigiamų pavyzdžių visoje Europos Sąjungoje, kurie rodo, kad panaudodamos tinkamus instrumentus ir politiką valstybės narės per gana trumpą laiką gali pasiekti puikių rezultatų. Paminėčiau Sloveniją Per trejus metus Slovenija sugebėjo perėti nuo 40 procentų prie 60 procentų. Dabar e, e, Slovenija yra paigi perdirbti 60 procentų atliekų. Ir e, iš trųjų tai rodo, kad yra būtina taikyti skatinančius instrumentus tam, kad valstybės narės veiksmingai pasiektų savo tikslus. O taip pat reikia ir e, išsamios politikos dėl tinkamo atliekų tvarkymo. Labiausiai pasiteisina štai kokia politika. Progresyviniai e, savartynų mokesčiai priklausomai nuo e, atliekų tipo. Antra, tai yra uh, įvairios sistemos, pagal kurias piliečiai ir įmonės yra tiesiogiai atsakingi už pagamintas atlikas. Trečia, tai yra atliekų rinkimo ir perdirbimo sistemos. Na ir ketvirta, tai yra gamintojo e, atsakomybės e, e, sistema. 2012 metais komisija atliko e, ekonominių instrumentų poveikio vertinimą ir tas vertinimas rodo, kad aukšti savartinių mokesčiai e, pasiteisina. E, yra tokių regionų, kur perdirbima iki 70 procentų atliekų ir tose regionuose taikomi aukšti mokesčiai už savartynus. Komisija jau dabar e, rengia e, pranešimą, ataskaitą apie laikotarpį nuo 10 iki 12 metų. Ta ataskaita pasirodys šių metų antrajame pusmetyje. Mes taip pat siūlome atsisakyti e, trijų metų laikotarpio e, prievolės, už kurį yra teikiamos ataskaitos. Komisija siūlo, kad ateityje valstybės narės teiktų ataskaitą tik su statistiniais duomenimis apie tikslus. Vis dėlto tie statistiniai duomenys nebus vienintelis komisijos šaltinis e, padėties įvertinimai. Aš kaip jau sakiau, mes turime daug įvairių svarbių instrumentų. Ir ataskaita yra tik vienas iš tų instrumentų. Labai ačiū. Thank you very much. I don't know if... Dėkoju. Florence Pietikainen, Denis Maker, Benitorbats ir kiti už, norėtų paprašyti žodžio. Ar jūs dar norite ko nors paklausti? Pradėsime nuo pradžių, ponas Florence. Ačiū tie kolegos, kurie mane pažįsta. Tikriausiai žino, kad mano arkliukas yra atliekų e, pagrindų direktyva. Komisijos atstovai tikrai simpatiški, protingi žmonės, bet tai, ką jie pasakė šiandien, mums nepadeda pasistumėti į priekį nei per milimetrą. Jūs sakėte, kad valstybės narės dar turi penkerius metus tam, kad pasiektų atliekų tvarkymo tikslus, bet valstybės narės jau prieš dešimt metų žinojo, kad jos tos, tos tikslus turės pasiekti. Na ir e, jūs e, turėtumėte jaustis neramiai, matydami, kiek valstybės narės e, vėluoja. Ir aš čia kalbu ne vien tik apie naujasias valstybės narės, bet ir savo paties šalį. Taigi tai, ką jūs pasakėte, mums nepadeda pasistumėti priekiniai per milimetrą. Aš manau, kad iš tikrųjų e, reikėtų pasižiūrėti, kas darosi valstybėse narėse. Jūs, e, Europos komisija, esate Europos e, sutarčių sergėtoja, bet jūs šios savo funkcijos nevykdote. Jūs sakote, kad galbūt jums trūksta personalo. Aš su to nesiginčiu. Bet uh, turite apie tai kalbėti. Ir iš kur jūs semėtės drąsos, e, teikdami mums pasiūlymus dėl žiedinės ekonomikos? Juk jūs žinote, kad e, valstybėse narėse tam nėra tinkama pagrindo. Valstybės narės e, likšalinės direktyvas yra įgyvendinusios tik 30-40 procentų. Taigi mane tikrai stebina ir uh, komisaras ir e, kiti atsakingi asmenys iš komisijos. Ar tai yra žaidimas? Aš manau, kad mes iš tikrųjų e, turime padirbėti geriau, konkrečiau. Ir tikiuosi, kad tai suprantate. Pateiksiu tik vieną pavyzdį. Dėl vandens politikos Pažiūrėkime į Reiną. E, Reinas teka per e, e, Prancūziją ir Vokietiją. Ir štai, pavyzdžiui, jeigu kėl Prancūzijoje norime paimti vandens mėginį, tai visų pirma reikia parašyti laišką į Berliną su klausimu, ar galima tai padaryti. Na, o tuomet Berlinas turi pasitarti su kaimininė federacinė žeme, Rheinland-Pfalz Ir viskas užtrunka metus, bet juk, na, neįmanoma taip. Yra būtina užtikrinti e, geresnį e, e teisės aktų įgyvendinimą. Pažiūrėkime į nitratą direktyvą. Kaip ji yra įgyvendinama Vokietijoje. ta direktyva neįgyvendinama. Pavyzdžiui, jeigu aš, e, dar būdamas berniukas, nebūčiau e, daręs namų darbų, tai e, mano tėvas man tikrai būtų užkūręs pirti ir tai būtų daręs nuolat, o, o mes nedarome nieko. Čia. Dėkuoju. Panas Demismakeris. Dėkoju pirmininkė, aš kalbėsiu landiškai. Na, aš susidariau įspūdį, kad komisija patikė optimistinį požiūrį. Tai yra jūsų pareiga, bet turite išlikti ir realistiški. Galėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiam kolegai. Mums reikia atidžiai išnagrinėti priežastis, kodėl yra tiek daug skirtumų arba kodėl mes nevienodai taikome savo įstatymus arba įgyvendiname direktyvas. Negavau atsakymo į savo klausimus. Mums dar liko ketveri metai pasiekti numatytų tikslų. Ir čia, manau, komisija perdėm optimistiška. Susidaro įspūdis, jog e, per daug užsidarome toje atliekų logikoje. Apie atlikas kalbame jau seniai, bet turime matyti plačiau. Kalbėkime apie žaliavas, apie išteklius, apie konkurencingumą, turime savęs paklausti, ar tiek daug savo resursų arba išteklių žaliavų galime prarasti, ar galime jų tiek daug išeikvoti. Suvokime, kodėl tiek daug nevienodumų. Man atrodo, trūksta politinės valios, bei atsakomybės kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi noro tvirtinti, priimti reikalingus įstatymus, priemonės. Aš pats esu iš Flandrijos ir todėl galiu pasigirti, kad mes esame proceso priešakyje, turiuomenyje atlikas ir šią sritį. Tačiau politika turi būti patvirtinta tinkamu metu. Tik tuomet įmanoma pažanga. Ir mes užtrukome keletą dešimtmečių pasiekti rezultatų. Bet dabar galim, turime kuo didžiuotis. Ir štai mes galime parodyti kitoms valstybėms ar regionams, kad jums ne tik nebūtina pradėti nuo visiško nulio. Slovenija yra puikis, puikus pavyzdys. Kai kuriuose Europos regionuose pakanka žinių, ekspertų ir galime pradėti nedelsiant, nieko nelaukiant, tačiau reikia veikti. Puiku, jeigu yra finansavimas, bet nieko met finansavimo Vien tik finansavimo nepakaks. Viskas priklausys nuo politinės valios. Yra sprendimas arba ne. Yra noras pasiekti užsibrieštus tikslus arba ne. Turime užtikrinti, kad mes pamažu einame prie mažesnės priklausomybės nuo išteklių, nuo žaliavų, tai sustiprins mūsų konkurencingumą. Dėkuoju, toliau ponė Bonafer. Ačiū pirmininkė, galiu suprasti mano kolegų išsakytą nerimą. Tai leidžia man kalbėti gerokai trumpiau. Visiškai akivaizdu, kad mes turime naują pasiūlymą, kuris turės įtakos ir nustatant naujus e, atliekų tvarkymo tikslus, kurie bus pakankamai toli siekiantis. Jau dabar su galiojančiais teisės aktais mes gerokai atsiliekia, atsiliekame nuo 20 metų numatytų tikslų. Tačiau galime dirbti ir turime tai daryti. Turime auginti mūsų politinę valią, suvokime, kokios yra e, kliūtis ir šalinkime jas. Tačiau turi būti aiškus principas. Turime veikti, auginti tą politinę valią, tačiau tai turime daryti atsakingai. Todėl ta iš ankstinio įspėjimo sistema, mano supratimu, turėtų remtis e, komisijos veiksmais. Jeigu taip ir bus, tai mm, galėčiau pritarti komisijos optimizmui. Tačiau, kaip jau sakiau, reikia išmaniai pasinaudoti visais turimais instrumentais bei priemonėmis. Dėkuoju, ponas Torvalds. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju komisijos atstovams norėčiau, kad man būtų paaiškinti du dalykai. Jūs teigiate, kad e, jums reikia to naujo atliekų stipresnio profilio. Nelabai aišku, kas tai yra. Norėčiau sužinoti, ką tai reiškia. Taip pat jūs e, minėjote apie e, atliekų hierarchiją ir kaip privalu jos laikytis. Mes žinome, kad tai yra pagrindų sprendimo pamatas, kuris beje priklauso nuo technologinių technologijų pažangos ir jūs minėjote, kad šita hierarchija bus pakankamai griežta. Ir tai bus kaip Mozės įstatymo plokštės, bet tai manęs neįtikina. Nežinau, ar tai geriausias sprendimas. Dėkoju. Nežinau, ar turite daugiau kokių nors e, nuomonių? Ne. Tuomet e, sukuosi į komisiją, prašom, pakomentuokit, atsakykit. Ačiū. Pradėsiu nuo Florence pastabų. Taip, manau, kad galime sąžiningai pasakyti, kad situacija nerožinė, bet jinai ir nėra tokia bloga. Pažvelkime į pažangą, į, į statistiškai Eurostatui pateiktus duomenis. Tai čia išvelgiame pozityvą. Kaip ir minėjau, Slovenija yra vienas iš gerų pavyzdžių ir jis ne vienintelis. Ji įrodo, kaip e, galima pasiekti pažangos vykdant teisingas politikas. Bet kai kurios šalis vėluoja, o jos 20-ųjų tikslus turėjo pasiekti greičiau, bent jau link jų artėti. Ir valstybės narėms, valstybėms narėms buvo leista naudotis keliais, keturiais metodais pasiekti 20-ųjų tikslų. Jeigu būtų vienas metodas, tai būtų paprasčiau, bet yra, egzistuoja tie keturi metodai. Ir mes lengvai galime palyginti tos metodus ir žinome, kokia yra padėti šalyse. Mes ir jūs puikiai žinote, kad kai kurios atlikos, apie kurias buvo pranešta, jog jos yra e, rušiuojamos, tokios nėra. Tai nėra e, tinkama pranešimo sistema ir nežinome, ar iš tikrųjų atlikos yra, pavyzdžiui, surinktos arba um, sudegintos. Todėl mes ir nu, pasiūlėme um, pakeitimus, suvaudami trūkumus. Ta mes norime ištaisyti su jūsų pagalba. Manau, kad mes judame 20-ųjų tikslų pasiekimo linkme, tačiau žinome, kurios šalis e, atsiliks ir jų nepasieks. Bet tam mes turime turėti informacijos pateikimo arba surinkimo sistemą. Jau kitais metais mes pasiūlysime tą naują informacijos surinkimo sistemą ir galėsime pateikti savo rekomendacijas. Tikrai nepišiame rožinio pasaulio, tačiau ir nemanome, kad situacija beviltiška. Galiu visiškai pritarti pono Demis Makerio minčiai, jog turime žvelgti plačiau. Tai susiję su politinė valia bei vizija. O to stinga. Stinga tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu. Taip, Flandrija yra puikus pavyzdys ir jeigu visa Europa būtų, veiktų kaip Flandrija, tai situacija būtų labai gera Europoje. Jūs teisus, kad eksperimentavimui laiko nebėra. Kai kurios valstybės, kai kurie regionai jau e, patyrė nemažai nesėkmių ir todėl iš jų galime pasimokyti, rinktis tik tai teigiamą patirtį. Ir turime užtikrinti, kad viešosios investicijos būtų nukreiptos ten, kur reikia. Ir šitai aš suprantu šitaip suprantu griežtumą valstybių narių atžvilgių. Taigi tikiuosi, kad su jūsų pagalba mes galėsime paskleisti ir žinias, pasidalinti gerosiomis praktikomis. Mes suprantame, kad nemaža dalis sunkumų kyla e, savivaldybių lygio. Problemos atsiranda merams, e, administracijai ir tuo požiūriu galime pasinaudoti regiono komitetu, e, kuris galėtų paskleisti tą informaciją, žinias, nes merai grįžtų ir papasakotų, kaip jie tvarko atlikas, ką išmoko. Pakaktų tik tai identifikuoti tas geriausias praktikas ir taip padaryti daugiau spaudimo vietos valdžiai tai įmanoma. Veiksmų planas yra, žinoma, siekiame pažvelgti plačiau, ne tik tai vien tik į atliekas. Dėkuoju. Kągi dėkuoju ir dabar galime perėti prie antrosios klausimų dalies. Pradėsime nuo Hanso dėl atskiro atliekų surinkimo, o paskiau persime nuo 7 iki 12 klausimų, o paskiau apibendrinsime. Prašom. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Tikrai džiugu, kad tai yra vienas iš pirmų klausimų, nes atskiras surinkimas yra esminis dalykas siekiant užtikrinti sklandų žiedinės ekonomikos funkcionavimą. Tai yra iš tikrųjų puikus dalykas, norint surinkti švarias tas medžiagas, kurias galima perdirbti. Kaip bendra taisyklė yra e, ryšys tarp atskiro atlikų rinkimo ir didesnio kiekio atliekų surinkimo. Ši schema yra daug kur taikoma valstybėse narėse, kur ši praktika įsišaknėjus atskirų surinkimo paprastai perdirbama daugiau atliekų. Tas ryšys yra akivaizdus. E, direktyva, atliekų pagrindų direktyva yra aiški. E, popierius, stiklas, metalas ir plastikas turi būti surinkami atskirai. Iki 2015 metų ta praktika turbūt įgyvendinta. Tačiau neabsoliutu yra ši prievolė. E, kai techniškai ir aplink, aplinkos saugiškai ir ekonomiškai tai yra įmanoma, tuomet turi būti gyvendama tokia praktika ir kai įmanoma gyveninti tinkamus jų perdirbimo standartus. Tačiau įmanomumo m, mm, e, nuostata turi būti interpretuojama labai siaurai ir svarbu nepamiršti direktyvos tikslų, kad direktyvos nuostatos būtų teisingoji interpretuojamos, svarbu nepamiršti bendro konteksto. Žmonių sveikata ir resursų efektyvumas yra esminiai dalykai. Šis, šiuo principu neįmanomumo galima remtis tik labai, e, labai e, siaurais atvejais, kaip pavyzdžiui, kalbam apie labai retai gyvenamas vietovės ir svarbu atsižvelgti į kiekvieną atvejį atskirai. Visa tai turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvieno atvejo sprendimus. Europos komisija taip pat mano, kad bio atlikos turėtų būti renkamos atskirai. E, atskiras surinkimas yra puikus dalykas, tačiau direktyvoje yra siūlomas taip pat susijimas šio, šios nuostatos su bendru pasiektų kiekiu atliekų. Jūs taip pat klausėte daugelio dalykų susijusių su to, kaip įgyvendinamas šis teisės aktas. Šis įpareigojimas įsigaliojo tik pernai, komisija stebėjo keletą metų, kai buvo įgyvendinamos atitikties iniciatyvos. Ir pirmiausia, buvo susitelkta į tas valstybės narės, kurios blogiausiai tvarkėsi su atliekomis. Kaip žinote, Mes neseniai paprašėme atlikti vertinimą, kad galėtume įvertinti 28 valstybių narių sostinėse vykdomą atskirą atliekų surinkimą. Ir matome, kad kalbant apie efektyvumą tokio surinkimų skirtumo būta nemažai tarp valstybių narių. Puikus pavyzdžiai, įskaitant ir naujasias valstybės narės, kurios 2004 prisijungė prie Europos Sąjungos, yra Liubliana, kur yra viena tarp lyderių. Atskiras atliekų rinkimas, kaip sakoma, direktyvoje yra įmanomas dalykas, tik reikia politinės valios tą daryti. Yra tokių atvejų, kur atskiras atliekų surinkimas nėra įgyvendinamas pilnai kodėl valstybės narės nepakankamai įgyvendina e, tuos teisės aktus, tai priežasys nurodomos daugmaž bendros ir pateikiama bendrai. Kaip jau sakiau, tas įpareigojimas nesenas, valstybės narės kuria infrastruktūrą kai kurios dar, kai kurios naudoja sanglaudos politikos lėšas, finansuoja tą infrastruktūrą būtent tomis lėšomis, e, kitos taiko teršėjo mokėtojo principą finansuoti tų priemonių gyvendinimui, tačiau visos valstybės narės reikšmingai pažengė pirminčių klausimų. Europos komisija ketina atlikti aiškę analizę, kaip jau buvo pasakyta, ir toje analizėje mes atidžiai vertinsime tai, kas vyksta su atskiru atliekų rinkimu. Komisija turi paskelbusi apžvalgą susijusią su šiuo klausimu. Pavyzdžiui, dabar mes kol kas nežinome aplinkybių, kiek valstybės narės ketina remtis tą nuostatą, pagal kurią nėra būtina įgyvendinti atskiro atliekų rinkimo. Mes minėjom, kad nuostatą labai siaurai interpretuoti, bet kad tokių situacijų gali būti. Tiesiog valstybės narės dar nespėjo pateikti šių duomenų. Mes norime pasakyti, kad į šią sritį struktūrinių fondų investicijos buvo vienas iš labiausiai pasiteisinusių. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Noriu kreiptis į kolegas, ar jie nori reaguoti. Nobody? Niekas? Kolega Demes Maker. Dėkoju. Iš tikrųjų, atskiras atliekų rinkimas yra atliekų perdirbimo sklandaus viena iš svarbiausių sąlygų. Aš neseniai surinkiau darbo vizitą į Hautgaleną į atliekų perdirbimo įmonę Flandrijos regione Limburgo srityje. Ši įmonė yra labai pažangi ir aišku, ir ten buvo patvirtinta, kad tik tinkamai rušiuojant atliekas galima tinkamai jas perdirbti. Na, supratau tai, ką minėjote jūs. Jūs minėjote teisės aktus, jūs sakėte, kad valstybės narės privalo, kur techniškai, ekonomiškai ir aplinkosaukiškai įmanoma, privalo užtikrinti selektyvų atliekų rinkimą, atskirą rinkimą. Tačiau ši nuostata, kur tai įmanoma, tampa piknaudžiavimo galimybę kai kuriems regionams. Ir e, tiesiog pasitelkiama tai kaip alibi neveikimui. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad tuo piknaudžiaujama ar ne? Dėkoju. Atsakymas. Na, galėtume įtarti, kad taip yra, tačiau kol kas tvirtų įrodymų neturime. Mes jau matėme iš 28 valstybių narių sostinių apžvalgos, kad situacija kai kur stengiamasi piknaudžiauti. Tačiau, kaip jau sakiau, informacija nauja ir šios išimties taikymo galimybės kol kas nepaprašė niekas. Aš galiu tik pabrėžti tai, ką mes sakom valstybėms narėms. Mes stebėsime labai griežtai iš šios išimties prašymo taikymą ta išimtis galima taikyti tik e, labai retai gyvenamuose vietovėse, toli esančiose vietovėse. Ir kur neišeina atliekų surinkti taip dažnai, kaip reiktų, matyt, neverta taikyti atskiro surinkimo. Tačiau jeigu pamatysime, kad uh, labai nedidelis kiekis tų atliekų yra nerušiuojama, tai, tai tuomet mūsų tikslas bus pasiektas. Jeigu didžioji dalis bus perdėta, tuomet viskas yra gerai, turime kreiptis ir į perdėjimo įmonės. Tačiau svarbu taip pat kelti klausimą ir dėl to, kaip surušiuoti maišytas atliekas. Pavyzdžiui, plastikas ir metalas gali būti surinkamas kartu, bet paskui e, išskirstyti tas atliekas. Bet viso, visi variantai yra įmanomi. Bet jeigu įmetate dar kažkokią atlieką, kuri neturi būti tame, toje pačioje talpoje, tai pagadinate viską, ką surinkote. Be abejo, mes galime, aišku, ir toliau konsultuoti valstybės narės, jeigu jums papildomos informacijos reikia. Buvo atlikta, kaip jau sakiau, apžvalga 28 valstybių ir aš e, informaciją surinktą vienose šalyse siunčiu kitų šalių kolegoms, kad jie galėtų pasisemti gerų pavyzdžių vieni iš kitų, geros praktikos. Parlamente aš irgi matau, kad šiukšliadėžė skatina rušiuoti atlikas. Tai yra puikus pavyzdys. Ačiū, kolega Florence. Ačiū. Aš irgi norėčiau tarti keletą žodžių dėl tų neiškių savokų Tai jau buvo minėta. Dažnai e, e, tai atsitinka ne dėl komisijos, bet dėl tarybos veiksmų. E, taryba turi vadovautis vienbalsiškumo principu ir dėl to dažnai taryba nepritaria labai aiškioms konkrečioms nuostatoms, pasirenka abstrakčiau suformuluotas nuostatas. Ir tuomet tas abstrakčias nuostatas valstybės narės gali interpretuoti labai vairiai. Žinau keletą valstybių narių, kurios e, tam turi didžiulį talentą, ko gero, ar čia savo šalį galėčiau paminėti. Ir taip pat e, pramonės sektorius ne visą laiką mums pateikia labai konkrečius duomenis. Ir beje, kuo didesnė įmonė e, tuo e, gudriau ji gali taip pat interpretuoti tas abstrakčias nuostatas. Ačiū. Aš irgi norėčiau šitą pridurti. Noriu pasitarauti, kiek valstybių narių uh, pasinaudojo e, tą nuostatą vadinamąją qualifier nuostatą. Ir jeigu jos tą nuostatą pasinaudojo, tai kokią apimtimi ir kodėl valstybė, e, e, kodėl komisija siūlo tą qualifier nuostatą taikyti ir ateityje, aš manau, kad jos reikėtų atsisakyti. Ši nuostata E, kelia pavojų tinkamam e, atliekų surinkimui. Panas Tornvalds. Ačiū, labai trumpas klausimėlis dėl atskiro surinkimo ir naujų medžiagų. E, pakavimo pramonė naudoja vis dažniau tokias medžiagas, kurios gali būti deginamos, bet kurias sunku e, klasifikuoti. Tai ką reikėtų su tokiamis medžiagomis daryti? Dėkoju. Panašu, kad niekas papildomų klausimų neturi. Tai gal paprašysime komisijos atsakyti. Na, nežinau, kaip galėčiau sureaguoti į pono Florence pastabą, tai yra pastaba daugiau e, adresuota kitai institucijai. Mes vadovaujamės gana griežtų požiūrių, kad išimtis yra išimtis. Na, o atsakydamas poniai Aukiant pasakysiu, kad vėlgi tai yra proporcingumo e, principo taikymas. Galbūt kai kuriuose šalise nėra būtinas tas e, atskiras rinkimas. Atlikos e, e, gali būti renkamos labai dažnai ir gali būti taikoma labai siaura išimtis. Kaip jau buvo sakyta, įgyvendinimo peržiūroje ir ataskaitoje mes didesnį dėmesį skirsime tam, kad išsiaiškintumėm, kaip valstybės narės e, įgyvendina tą atskirą surinkimą ir kaip jos taiko išimtis tais atvejais, kai išimtis neturėtų būti taikomas. Aš iš anksto nenorėčiau e, būti labai susirūpinęs dėl tos išimties taikymo. Aš manau, kad čia svarbiau būtų išsiaiškinti, ar tas atskiras e, surinkimas yra veiksmingas. Galime pastatyti keturias šiukšliadežės miesto centre ir sakyti, kad atlikos renkamos atskirai, bet e, ar tai pasiteisins, jeigu piliečiam bus sunku pasiekti tas šiukšliadežės? Prieinamumas yra labai svarbu Valstybės narės gali ir e, viliotis e, e, taikyti tą išimtį, bet ta išimtis turi būti labai griežta, labai konkrečiai apibriešta. O dėl tų naujų sudėtinių medžiagų, composite material, noriu pasakyti, kad čia neturime kažkokios atskiros politikos. Mes kalbame apie labai atskirai, labai e, konkrečiai apibrieštus atliekų tipus ir bio atliekas taip pat e, statybinės atlikas. Tokios atlikos turi būti renkamos prie šaltinio. Na ir iš tikrųjų, jeigu tai būtų įgyvendinta, tai būtų didžiulė paslauga žiediniai ekonomikai. Ačiū. Dabar norėčiau pasiūlyti kai ką peršokti. Gal dabar pereikime prie atliekų prevencijos, kai ką truputį peršokim ir eikime prie 18 bei 19 klausimų, tai yra atliekų prevencija. Taip, pirmininkė, su malonumu galime perėti prie šių klausimų. Iš tikrųjų, tai irgi labai svarbus klausimai, nes atliekų prevencija yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų atliekų hierarchijoje. Na ir vis dėlto tai yra gana nauja koncepcija valstybėms narėms, nes tai buvo atspindėta tik 2008 metų direktyvoje ir valstybės narės turėjo pasiekti pažangos iki 13 metų gruodžio, tai yra prieš dviejus su pusę metų. Daugelis valstybių narių e, perkelė atliekų prevencijos nuostatas ir jas dabar gyvendina. E, komisija e, ėmėsi veiksmų prieš aštuonias valstybės narės E, kurios tokių nuostatų neperkelė. Kai kurios šalis, pavyzdžiui, Slovenija, Kroatija, Belgija dar nepateikė atliekų prevencijos programos. E, Europos aplinkos agentūra stebi, kaip valstybės narės tas programas įgyvendina, tuo tikrai džiaugiuosi. Tai reiškia, kad yra sukūriama ir e, platforma tam, kad būtų galima keistis geriausia turima patirtimi. Ši agentūra uh, 2014 ir 2015 metais peržiūrėjo valstybių narių e, įgyvendinimas programas ir nustatė, kad jos atitinka šią direktyvą. Vis dėlto viskas dar pakankamai išviešia, dar pernelyg um, anksti um, vertinti pasiektą pažangą. Dėl šių e, nuostatų e, buvo pradėta mąstyti, ką daryti su atliekų prevencija, į procesą buvo įtraukti įvairių sektoriai. Na, dabar pasižiūrėsime, e, kokiu konkrečiu veiksmu bus imtasi ir kaip administracijos keis naudojimo arba vartojimo modelius. Komisija norėtų sugriežtinti nuostatas dėl atliekų prevencijos. Valstybės narės turėtų vadovautis uh, E, e, tam tikrais kriterijais, indikatoriais šioje srityje. Valstybės narės taip pat e, turi vykdyti ir maisto atliekų prevenciją, bet čia mes dar pateiksime, čia dar turėtų būti pateikta atskira metodologija, kaip turėtų vykti maisto atliekų prevencija. Ačiū. Man labai malonu girti, išgirsti tokias mintis iš direktorius. Aš irgi turiu pasakyti, kad e, prevencija yra svarbi e, atlikų hierarchijoje. Jis svarbi ne tik e, dėl įstatymų peržvelgimo, bet ir svarbi žiediniai ekonomikai. Nes kai veikia prevencija, tai reiškia, kad visi produktų inovacijų, verslo sistemų e, modeliai gali pasitvirtinti ir sėkmingai veikti. Taigi dėl prevencijos mes tikrai turėtume būti ryštingai, aiškiai nustatyti indikatorius, rodiklius, kurie buvo numatyti, kad pakankamai per greitą laikotarpį mes įgyvendintume tos prevencinius principus. Tačiau ne iki galo supratau ir norėčiau jūsų paaiškinimo, kokiegi bus keturių jūsų išvardintų valstybių veiksmai ir kurie dar kol kas tų prevencijos programų nepateikė. Ačiū, ponė Hoken. Dėkoju, pirmininkė, tai yra pirmas mūsų hierarchijos punktas mums, bet ne komisijais išlaukite 30 metų, kol buvo įvesti plastikiniai maišeliai ir e, buvo tiek daug protestų, kuriuos komisaras matė ir suprato, bet nesėmė veiksmų. O dabar patvirtintos priemonės pasitvirtino labai veiksmingai. Ir Niderlandai visiškai pateikė ataskaitą, norėdami informuoti poną Timmermansą, Timmermansą, kaip Olandijoje e, šitos nuostatos buvo veiksmingos. Mes turėjome aiškius tikslus. Jeigu jūs pateikite mums taip pat veiksmingus atliekų prevencijos įrankius, tai tikėkime, kad jie suveiks. Dėkuoju, nežinau, ar yra dar daugiau norinčių kalbėti, ne? Pone Pietikainen. Aš tik norėčiau pastebėti ir galbūt užduoti keletą klausimų komisijai. Mes žinome, ką komisija stengiasi padaryti, kad valstybės įgyvendintų pagrindinius teisės aktus, bet kodėl viskas taip užtruko, kodėl tiek daug valstybių nepateikė statistinių duomenų. Todėl noriu sužinoti, ką komisija darys ateityje. Ar teisės aktai bus e, patikrinami, kokios bus apibrieštis, atsakomybės, tai bus svarbu. Ir galiausiai, kada komisija iškels bylas toms valstybėms, kurios tinkamai neįgyvendina atliekų teisės aktų, neperkelia jų į savo teisės sistemas, nes labai bus sunku pasistumėti į priekį, jeigu dabar galiojantis teisės aktai nėra įgyvendinami. Ir jeigu mes į jų neįgyvendinimą žiūrėsime pro pirštus. Dėkoju. Kągi, Žodis komisijai. Ačiū dėl tų konkrečių atliekų prevencijos priemonių. Tai mes numatėme devintame atliekų pagrindų sprendimo straipsnėje. Tai yra labai konkretus dalykai prašome naudoti e, perdirbamus produktus, norime juos identifikuoti ir nustatyti, kokie tai yra produktai ir kokie jie yra svarbus ekonomikai. Skatiname nustatyti tokias sistemas, kurios skatintų e, naudoti elektroninės apskaitos sistemas ir e, naudoti iškasamus mineralus, o taip pat panaudoti maisto atlikas. Mes siūlome, kad kiekviena valstybė nustatytų savo atliekų tikslus, atliekų prevencijos tikslus, kad mes galėtume spręsti problemos esmę. Jeigu tai bus įgyvendinta, tai mes tikimės, kad pasieksime rimto pokyčio, kaip e, taiky, taikant prevencinės priemonės. Petikainin klausimas. Aš bandžiau savo įžanginėje kalboje tai aptarti ir galiu tik tai dar kartą pakartoti, kad e, čia yra direktyvos, jas reikia perkelti ir įgyvendinti. Nėra tiek daug tų teisės aktų, bet kryptis aiškiai nubriežta. Yra galimybių teisėtai e, nurodyti tokius dalykus, kurie iš tiesų nėra įvykdomi. Todėl taip apgaudinėti nėra rimta ir mes norime atlikų reglamente šią situaciją išspręsti. Ir šią savaitę dar mes gausime vieną pranešimą ir tikimės, kad jisai palankiai vertins situaciją. Dėkoju. Dabar galime perėti prie paskutinės grupės, tai yra tikslų apskaičiavimas. 13-14 numeris. Norėčiau paprašyti komisijos pristatyti šitos klausimus. Um, yes, um, the existing legislation allows member states. Taip, dabartiniai teisės aktai leidžia valstybėms norėms pasirinkti iš keturių skaičiavimo metodų. Uh, Mes apie tai jau kalbėjome kuris laikas ir tai leidžia nustatyti e, savivaldybių atliekų e, skaičiavimo būdus, kaip apskaičiuoti ir kaip juos įvertinti. Kaip e, savivaldybių atliekos apskaičiuojamos, tai valstybės gali skaičiuoti savivaldybių, šeimos ūkių arba dar kitos atlikas. Tai yra trys būdai. Toliau, kur įvertinti, kur apskaičiuoti tas atlikas. Tai įmanoma arba surinkimo punktuose, su sąlyga, kad nebūtų e, kažkokių trūkumų, arba su e, pačiose atliekų centruose. Ir Valstybės kai kurios taiko nulinį, kai kurios 30 procentų e, skaičiavimo metodą. Ir duomenys yra netikslus, kadangi skirtingos valstybės naudoja skirtingus metodus. Todėl mes norime apibriežti vienodai, kas yra tas um, savaldybių atlikos. Tai yra bendras apibrieštis, ir jinai išplaukia iš EBPO ir e, Eurostato apibriešties, kur tą apibriešti naudojo valstybės narės jau ilgą laiką. Bet tai buvo daroma savanoriškai. Nepaisant to, yra duomenys, istoriniai duomenys. Tai yra vienas iš suprantamiausių metodų. Dabar matavimo taisyklės. Siūlome taisyklės palikti. Valstybės narės, nebu, joms nebus leista e, e, atliekas, surinktas atliekas vertinti kaip perdirbtas. Valstybės gali e, pranešti apie perdirbtas atlikas, tačiau kitokiu būdu. Tai reiškia, kad mes dabar apibrėžiame ES lygių e, apibrėžti, kas yra nereikšmingi nuostoliai. Jeigu, pavyzdžiui, atliekose yra dar neperdirbto medžiagų, mes žinome, kad e, reikia naujų rinkos specifikacijų. Ir tai yra valstybių narių atsakomybė pasirinkti geriausius sprendimus, atsekti, kas yra perdirbama, bet jos taip pat turės e, komisijai pranešti apie savo domenų kokybę. Poveikio vertinimas e, įvertino valstybių narių rezultatus ir tai, kaip jos e, apskaičiuoja savaldybių atlikas ir apie jas praneša Parengėme labai kompleksišką duomenų analizės modelį, įvertinome kiekvieną valstybę individualiai ir mm, atsižvelgime į galutinį atliekų surinkimo e, metodą, kuomet šalis e, naudoja skirtingus pranešimo metodus. Taigi žinome, kokia yra tikroji padėtis. Vertinimuose atsižvelgime į dabartinius e, planus, taip pat e, atliekų sudėti pagal šalyje egzistuojančius kriterijus ir norėjome patikrinti tuos duomenis ir tai leido mums surinkti e, detalės apie atskiras valstybės narės, ypač apie jų, e, jų rezultatus siekiant mūsų numatytų tikslų. Dėkoju, ponė Hauken. Um, Smagu girdėti, kokių veiksmų jūs įmantės e, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės e, laikytųsi dabartinių įsipareigojimų. Tačiau kodėl jūs galvojate, kad 10 procentų riba E, yra mm, pakankama, jog būtų gerinami teisės aktai. Ką, ką tai reiškia? Kodėl 10, o ne 5? Dėkuoju, ar yra daugiau klausimų? Prašom, atsakykite. Nežinau, iš kur tie 5 procentai atsiranda, nes teisės aktuose tokios, tokių procentų nėra. Mes susidurime su sunkumu. Kalbame tiesiog tik tai apie nereikšmingus nuostolius. Kai kurios šalis tuo piknaudžiauja ir e, procentai siekia 30 procentų. Todėl, e, remiantis turimomis žiniomis, numatykime realistinius tikslus perdirbimo centrams Ir tai turėtų tiesiog būti išimtimi, nes mes vis vieną prašome iš valstybių narių pranešti apie galutinio surinkimo rezultatą, o visa kita yra išimtis. Išimtis susalgiai, kad valstybės narės paaiškintų, kaip jos apskaičiuoja tuos nuostolius. Jeigu jų paaiškinimai mūsų netikins, mes jų nepriimsime nes kol kas tai yra paprasčiausios savokos. Ir mes manome, kad 10 e, procentų būtų visai nebloga riba. Pavyzdžiui, stiklo atveju 10 procentų net gali būti per daug, mums reikia mažiau. Todėl kiekvienu atveju ta procentinė riba galės varijuoti. Valstybės narės tą puikiai žino, pramonė puikiai žino ir jie to naudojasi. Thank you very much. If... Dėkoju. Jei kitų klausimų nebėra, manau, kad pasikeitimą nuomonėmis galime baigti dėl atliekų pagrindų direktyvos ir atliekų pakavimo. Ačiū Europos komisijai, tačiau klausimų dar regis liko ir galėsime juos aptarti kito posėdžių metu. O dabar baigiame posėdį, tik norėčiau priminti, kad kito posėdžio data yra Birželio 15-16 diena Briuselėje. Ačiū visiems ir gerų pietų.